Ladies and gentlemen, can I, before we just start the meeting. Ponios ir ponai, pradėkime posėdį. Noriu informuoti narius, kad šiandien ponas Rykė švenčia gimtadienį. Sveikiname jį. Okay, colleagues. I need to do the formal bit first. Kolegos, pirmiausia, oficiali dalis. Noriu priminti, kad šiam posėdžiui yra parengta atskirta, atskira darbo atvarkė, nes dabar vyksta transporto ir įtre komiteto bendras posėdis. Ar pritarėte darbo atvarkiai? Turime ją oficialiai patvirtinti. Ačiū, ji patvirtinta. Norėčiau priminti, kad pranešimas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės bus aptariamas kartu ir bus pristatytas trijų pranešėjų remiantis parlamento darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnių. Trys pranešėjai parengė vieną pranešimo projektą, kurį jie tarpusavėje suderino. Kaip jau sakiau, dabar atėjo eilė transporto komitetui renkti šį posėdį. Kita karta, kai bus svarstomi pakeitimai, tai bus lapkričio penktą dieną, tada jau ponė Satori priims transporto komitetą įtre komitete. norėjau pristatyti mūsų darbo tvarką, kad žinotumėte, kaip viskas vyks. Prieš suteiktamą žodį pranešėjams norėčiau paklausti kitos pirmininkės, ponios Artorė, ar ji norėtų ką nors pridurti. Tiesiog norėjau išreikšti pasitenkinimą atliktų darbų. Manau, kad jis rodo, kad mes puikiai suvokėme, kokiu svarbiu politiniu laikotarpiu gyvename ir kokios užduotis mūsų laukia. Taigi turime tris pranešėjus iš trijų skirtingų šalių, jos parengė pranešimą labai sudėtinga tema. Sveikinu jas puikiai padirbėjus. Taigi tiek. Taigi dabar kaip geri šeimininkai suteiksime galimybę svečiams pasisakyti. Taigi visų pirma, ponia Valijan šitrio komiteto. Ačiū pirmininkams. Šiandien mes kartu pristatome savo pranešimą. Jį pristatau kartu su kolegomis, kuriems noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą per pastaruosius devynis mėnesius. Mes e, trise parodėme, kad 51 straipsnį galima sėkmingai įgyvendinti. Kaip ITRE komiteto pranešėja kalbėsiu apie energetikos ir telekomunikacijų sektoriaus finansavimą. Jūs žinote, kad yra įmamas iniciatyvų atgyvinti ekonomiką ir užimtumo politiką. Ir Šiame kontekste aš sveikinu Europos infrastruktūros tinklų priemonę. E, rengiant pranešimą buvo svarstoma, kaip būtų galima veiksmingiausiai gyvendinti tikslus, kaip galima būtų maksimaliai išnaudoti e, nedidelius finansinius išteklius ir kaip būtų galima reaguoti į netidėliotinus poreikius Europos infrastruktūros rytyje. Istoriškai Europos viešoji parama infrastruktūros vystimui buvo užtikrinama transporto sektorija per TNT projektus. Tie projektai būdavo finansuojami iš viešųjų lėšų. Tačiau energetikos ir telekomunikacijų sektoriuose pirmą kartą yra parengta centralizuota strategija yra įvardyjami europinio intereso projektai ir numatoma galimybė finansuoti iš viešųjų lėšų. Todėl turime ypač atsakingai dirbti šiuose dviejose sektoriuose, kad užkirstume kelią rinkos iškraipimams ir kad galėtume mm, maksimaliai išnaudoti ribotus išteklius ir veiksmingai panaudoti finansinės priemonės. Taigi yra numatomos maždaug milijardo investicijos į energetiką. Komisija paskaičiavo, kad 220 milijardų eurų nepavyks gauti iš viešųjų lėšų. 20 milijardų bus teikiama iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir finansavimo spragą teks užpildyti pasitelkiant finansinės priemonės. Mums reikia didelių svertų, kad mobilizuotume viešai finansavimą nepakanka vien pasikliauti viešosiomis investicijomis. Taigi energetikos sektoriuje mes e, rekomenduojame 80 procentų CF biudžeto e, už, ištikrinti per finansinės priemonės. Ir tai turi būti ekonomiškai efektyvūs projektai, tačiau gali būti taip, kad nepavyks užsitikrinti reikiamų investicijų. E, Žinoma, bus teikiamos subsidijos e, toms projekto dalims, kurios nebus ekonomiškai efektyvios. Taigi čia turiu galvoje atsinaujinančios elektros perdavimą, e, tiekimą. Telekomunikacijų sektoriuje mes sieksime sukurti plačiajuoščio ryšio pasiūlą reikia sukurti Europos skaitmeninę infrastruktūrą, e, paslaugų platformas, bendrasias paslaugas ir įvairias platformas. Ir tai reikės daryti pasitelkiant dotacijas. Tokie projektai šioje srityje turi būti finansuojami iš finansinių priemonių Taigi toks požiūris į telekomunikacijų ir energetikos sektorių turi užtikrinti, kad šio proceso centre bus rinka, kad bus vengiama rinkos iškraipimų ir per didelio politinio centralizavimo. Pats sudėtingiausias uždavinys mums dabar bus įtikinti tarybą užtikrinti paskelbtą 50 milijardų eurų biudžetą, derantis dėl daugiametės finansinės programos. Bus tokių valstybių narių, kurios norės mažinti Europos biudžetą, ypač skiriama naujoms priemonėms, pavyzdžiui, šiai priemoniai. Ir mm, vykstant dėryboms mm, buvo nuspręsta net tvirtinti jokių bendro sprendimo procedūros pranešimų, kol nepatvirtinta daugiametė finansinė programa. Taigi mes Turime savo strategiją ir manome, kad galime daryti spaudimą šiuose dėrybose. Bet vis dėlto labai tikėtina, kad biudžetas bus smarkiai sumažintas. Aš manau, kad e, tos svarbios diskusijos, kuris, kurios, svarbių diskusijų, kurios vyks per artimiausias savaitės tikslas, bus apsispręsti, kas yra labiausiai neatidėliotini prioritetai energetikos ir telekomunikacijų srityje. Turime galvoti apie biudžetą, bet žinoma, turime šiek tiek keisti akcentus, prioriteto akcentus. Teks, e, mums teks daryti drastiškus politinius pasirinkimus dėl to, ką norime finansuoti. Gali būti, kad energetikos e, srityje teiksime prioritetą e, rinkos integracijai, apsirūpinimo energijai energiją, arba pas, turėsime pasirinkti prioritetus pagal regionus. Telekomunikacijų srityje e, gali kilti diskusijų ir apskritai reikia finansuoti plačiai juosti ir įšį. Mūsų pranešime kalbama ir apie kitus prioritetus, mes kalbame apie projektų skirimo kriterijus įvairias programas, tačiau apie tai plačiau pakalbės mano kolegas, kolegos pasirinkimas turbūt bus labai sudėtingas, tačiau mm, parlamento pareiga yra nustatyti politinius prioritetus, kad būtų galima kaip kad būtų kaip galima veiksmingiau panaudoti turimi ištekliai. Ir dar kartą dėkoju kolegoms už puikų bendradarbiavimą. O dabar panas e, Rikė ir dėl to, kad jau šiandien jos gimtadienis, o paskui žodis tiks panai Alvis Sender. Dėkuoju pirmininkams. Visų pirma, norėčiau padėkoti du kitus e, pranešėjus ir jie tikrai daug dirba ir gerai elgesi. Dėkuoju e, ir e, šešėlinė pranešėjai kolegoms, dėkuoju komisijai, kurie tikrai atliko didelį darbą. Visų pirma, norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabų. Pirmiausia, mes remiame, pritarėme komisijos sprendimui, kadangi mm, šitame pranešime mes nepakeitėm, beveik nieko nepakeitėm ir mes pritarėm tam, ką jie pritarė. Tačiau keletas pastabų. Pirmiausia, e, šitą priemonę, siekia paspartinti auginę, augimą, tiesioginis augimą, e, kuriant naujas infrastruktūras ir panaudojant geriau esančias infrastruktūras, skatinant pramonės augimą ir kuriant e, darbo vietas, skatinant konkurenciją vieningoje rinkoje. Toliau tai yra integra Europos integracijos priemonė, kurie pati savame tokia ir turi būti. Ir čia yra bandama užtikrinti, kad visi Europos e, regionai bus įtraukti ir kad mūsų integruota rinka, vieninga rinka geriau funkcionuos. Toliau mes norėtume sukurti finansinę priemonę, finansų priemonę ir todėl manau, kad čia tikrai e, prašau, kad visi atkreiptų dėmesį tai, kad užtikrintume, kad šitas priemonė būtų veiksminga ir kad būtų taikoma tiesiogiai naudinga tiems, kurie ją naudosis. Ir manau, kad tekstas turėtų būti e, tikrai e, glaustas ir aiškus. E, toliau komisija e, kalba apie 50 milijardų e, eurų skirimą. E, Taigi daugiametinė finansinė programa e, yra vykdoma ir aš manau, kad parlamento pozicija negali būti, kad arba viskas, arba nieko. E, skaičiai čia vis dėlto yra tik tai tokie indikaciniai, tik tai negalima pasakyti, kad tekstas nebus keičiamas. Ir vėlgi kalbant kokiučiai apie transportą, mes esame įstikinę su pono Ajala ne, nekalbėti apie a, priedą mūsų pranešime, nes jis yra pakankamai išsamus ir mes norim pabrėžti, kad e, reikia išlaikyti pagrindinius centrinius tinklus, tokie, kokie e, jie yra ir kad e, būtų taikoma visa, visa priemonė. Ir toliau transportas. Pone Valijana apie, kalbėjo apie energetiką ir telekomunikacijas pirmiausia, tai kad mes turim skatinti e, nuseklumą ir užtikrinti, kad jis atitiks Europos 2020 strategiją. Augimas, aiškus, integracinis augimas, ne, tai yra būtinas, mes e, turim transporto sistemas, turim skatinti švarų transportą, įvairią rūšį transportą, naujas technologijas ir e, turim taip pat atsižvelgti socialinius aspektus ir prieinamumą tiem žmonėms, kurie e, gyvena nutolusiuose regionuose. Taigi reikia atitikti 2020 strategiją ir taip pat e, reikia nustatyti bendrą finansavimą projektams, ypač transporto projektams ir sumažinti, susi, tiesiog išvengti tų silpnųjų vietų ir sustiprinti tarp valstybinis ryšys, nes tai yra europinis projektas. Tai tikrai yra tema, kuri iš pradžių, nuo pat pradžių buvo manoma, bus tikrai labai sunki tema ir todėl mes prašom integracijos ir, ir e, iš visų šalių nes kai kurios šalis, ypač rytinėje dalyje, e, patiria sunkumų. Ir tikrai Europoje turi būti e, integruotos visos valstybės narės. Ir mes turim taip pat bendradarbiauti su, su kaiminėmis šalimis. Reikia, kad sanglaudos fondas būtų naudojamas būtų naudojamas jo lėšo šiame kontekste ir tai reikalinga visoms šalims. Visos šalis turėtų gauti tam tikros naudos. Taip pat turime užtikrinti, kad visos suinteresuotos šalis bus išgirstos. Todėl kelis kartus kartoju, kad ne vien tik tai turi būti konsultacijos nacionaliniu lygmeniu, bet taip pat ir regioniniu lygmeniu ir miestų lygmenių. Ir taip pat visi pabrėžėm, kad tikrai būtina užtikrinti sinergiją tarp transporto, energetikos ir telekomunikacijų, kur tik tai taip tai įmanoma. Ir finansavimas turėtų taip pat paskatinti šitą sinergiją biudžetas yra ribotas dėl mano nurodytų priežasčių. Taigi, šiuo laikotarpiu, kai reikia tikrai didelės drausmės ir turim vėlgi turim ribotą biudžetą, bet reikalingas, turim skatinti augimą. Ir ta recesija dar mažina pusiausvyrą tarp mūsų fondų, bet e, tikrai turim laikytis finansinės drausmės. Tai yra nauja priemonė ir reikia ją pritaikyti prie ankstesnių e, politikos linijų kur tikrai yra skiriama didelė biudžeto dalis ir vis dėlto didžiausia dėmesį skirti augimui ir Europos pridėtiniai vertėjai. Tačiau tuo pačiu metu turėtume žiūrėti, kaip mes pasirenkam tuos projektus, kuriems teikia paramą. Ir taip pat atsižvelgti į tai, kokias kitas viešas projektas gali, gali gauti. tikriausiai reikės didesnių subsidijų transportui. Rinka ne visuomet yra pritaikyta mums tai reikia išorės pagalbos, sprendžiant minėtas problemas. Iš tikrųjų mes siekiame susijęti abu finansavimo būdus ten, kur būtų galima papildyti mūsų finansinius priemonės. Toliau kitas dalykas yra veiksmingumas. Reikia optimizuoti finansavimą visiems projektams, tam, kad jie vyktų ir būtų gyvendinami kaip įmanoma greičiau. Per nurodytą terminą. Taigi, aš manau, kad tai yra labai emicinga, labai daug toli siekianti programa ir per pirmusius metus mes ją gyventinsime. Ačiū kalbėtojams, jūs nepatikėsite, iš tiesų kalbėtojų sąrašas yra pripildytas. Yra daugybė žmonių, kurie nori paklausti jų šio beito, o dabar sutiksiu žodį poniai Ajalai Sanders. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą e, su abiems pranešėjais. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už pagalbą e, vystant nuolatinę diskusiją su sekretariatu. Taip, taip pat norėčiau e, ponai Ceka padėkoti kitam pranešėjui, taip pat šešėriniams pranešėjams Norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Bet kokiu atveju bendradarbiavime su e, šešėliniais pranešėjais mes e, susidarėme įspūdį, kaip turėtų atrodyti galutinis šitas pranešimo projektas. Bet kokiu atveju mes, e, atsižvelgdami į finansinę perspe, finansų perspektyvą, kaip tik ir pabandėme mm, įgyvendinti tas nuostatas, kurias numatomos yra skatinant darbo vietų augimą, ekonomikos atsigavimą ir uh, užtikrinant e, Europos konkurencingumą pasaulyje. Čia, kaip ir mano kolegos sakė, mes uh, tiek teigiamų dalykų daug aptikome, tiek uh, padarėme ir neigiamų išvadų. Komisija bent jau bando uh, sukurti atitinkamą komunikacijos sistemą, uh, kuri susijėtų visos Europos tinklus ir uh, susijėtų uh, tarp valstybinius projektus Čia tokio šiuo atveju mums turbūt įkiša koja taryba, bet diskusijose su e, taryba mes pamatėme, kad vis dėlto nėra mm, taip lengva įgyveninti tokią struktūrą, nes nėra pakankamai e, finansinių priemonių. Tačiau mes siekiame savo tikslų, kurie nustatyti komisijos a, priedę, nepaisant to, kad tų lėšų vis dėlto yra mažiau, mes bent jau pabandėme sukurti sinergiją tarp dviejų a, sektorių, kad būtų įgyventi ateityje projektai. Ir mes taip pat bandėme įtraukti ir kitas priemonės būtent transporto sektoriui finansuoti. E, bet, jau žinoma, nėra pakankamai finansinių priemonių, tad transporto komitetas turės taip pat imtis griežtų priemonių ir tas sąrašas, kurį parengė komisija, bus irgi apribotas. Nors žinoma, komisijos sąrašas eina tinkama linkme, jau jis yra parengtas tinkamai. Mes siekiame sukurti išmanesias Europos infrastruktūros sistemas, bet turėsime taikyti atitinkamas uh, sistemas, kurios būtų artimesnės, suprantamesnės piliečiams ir kur, kurios būtų rengiamos atsižvelgiant į turimą finansavimą. Taigi mes bent jau bandėme nustatyti mažiausius kriterijus, kurie būtų taikytini šitai Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Na, žinoma, kiti kolegos pateiks ir kitų pasiūlymų, sakykime, prieduose ne visos temos yra aptartos, bet bent jau mes bandėme sukurti atitinkamą metodą, kuriuo būtent galėtume ir pagrysti numatytą priemonę. Na, visų pirma, mes parengėme visą šią priemonę paaiškinančią medžiagą, atsižvelgdami tai, kiek yra finansinių lėšų. Mes dėrėjomės su, ponė, su ponu Rykė, su taryba. Ir pasakėme, kad jeigu nėra lėšų, tada galbūt turėsime atsakyti apskritai priemonės Connecting Europe. Nes e, e, jeigu mes neįgyvensime nors atitinkamų minimalių e, reikalavimų, tada visas projektas, visa sistema netenka prasmės. Čia reikia vis dėlto atsižvelgti ir į mūsų biudžeto politiką. Tačiau mm, galiu užtikrinti, kad mes atsižvelgsime. Mes žvelgsime į visus pasiūlymus ir pakeitimus, kuriuos pateikė mūsų kolegos. Mes ir stengiamės parengti tokį pranešimą, kuriame atsispindėtų pasiūlymai iš regiono komiteto, kad pagerėtų ir būtų patobulintas mūsų um, pasiūlymas, kad įvairūs tinklai būtų uh, vystomi atsižvelgiant į sanglaudą. Ačiū. Ponas Piper norėjo pasisakyti. toliau ponas Zaga iš regionų komiteto. Um, kiekvienam suteikiu po tris minutės uh, ponai, iš esmės kalbėkite bent jau kiek įmanoma trumpiau, nes kitaip mes e, tęsime darbus iki vidurnakčio. E, dabar iš Regi komiteto panas Piperis, jums žodis. Ačiū, panė pirmininkė. Dabar aš e, nesakysiu nieko dėl Connecting Europe Facility turinio, tačiau atkreipsiu dėmesį į vieną punktą kurį jau senokai aptarinėja regiono komitetas. Mes esame atsakingi už sanglaudos lėšas, todėl mes būtent esame atsakingi už tas lėšas, kuris skiriamas per sanglaudos fondus. Ir čia jau regiono komitetas žengia žingsnį į priekį. Tai būtent šitam bendrajame, bendrajame struktūrinio fondo reglamente jau buvo minėta, kad a, kad, e, kad e, būtent konkurencija būtų užtikrinama ir e, taikomas atitinkamos priemonės atsižvelgiant į būtent finansavimą iš šito sanglaudos fondo. Ir šis kompromisas jau dabar yra aptariamas trilogė su komisija ir taryba. Žinoma, mes galime priimti kažkokį sprendimą, bet procesas jau įsibėgėja. Ir e, iš esmės tai, kas buvo nuspręsta transporto komitete, gali būti ir nebūtinai gyvendinta. Aš bent jau bandau šias abi prieštaraujančias vieną kitai poziciją suderinti. Tai būtent regionų komitete mes stengiamės užtikrinti, kad būtų sąžiningai padalyjamos lėšas. Mes turime taip pat mm, taikyti tam tikras nuolaidas, kad, sakykime, mm, sanglaudos fondų lėšos būtų panaudojamos ir viešiesiems pirkimams. Na, dėl paties e, proceso mes turėtume dar apsitarti, kad galų gale galėtume e, dėrėtis dėl jo trilogę. Turime pasiekti kompromisu tarp e, komiteto, kuris būtent yra atsakingas už šį klausimą, ir regiono komiteto. Mes norime bandyti surasti kompromisą tarp įvairių suinteresuotų šalių. Aš tikiuosi, kad tai įmanoma. Bet bet kokiu atveju aš manau, kad atkreipiu bent jau pakankamai dėmesį į tą problematiką, su kuria mes susidurime regiono komitete. Minutes, Ačiū, ponas Zaga, regionų komiteto vardu. Trys minutės. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Aš esu iš Slovenijos ir noriu padėkoti Jums už kvietimą ir už tai, kad suteikėte man žodį. Pa pristatysiu pagrindinės mintis iš mūsų komiteto patvirtintos nuomonės. Ši nuomonė buvo patvirtinta Liepos mėnesį, jai priturė dauguma narių. Toje nuomonė, tai, ta nuomonė rodo, kad regioninės ir vietos valdžios institucijos remia šią naujai pasiūlytą priemonę. Norėčiau papasakoti, kaip buvo rengiama mūsų nuomonė. Klausimas labai sudėtingas, todėl surengėme daug konsultacijų su generaliniu dekretato atstovais, su vietos suinteresuotais asmenimis, vietos valdžios institucijomis, profesinėmis e, sąjungomis. Taip pat rengėme konsultaciją su Europos parlamentu, pranešėjais. Vyko susitikimai įvairiais lygiais ir visi jie parodė, kad šiai priemoniai pritariama pristatysiu pagrindinius nuomonės akcentus. Investicijos į transportą, energetiką ir skaitmenimą yra svarbi prielaida mūsų regionų vystimui, ypač krizės laikotarpiu. Taigi mes džiaugiamės e, CF poveikiu, tais svertais ir taip pat džiaugiamės ir pasiūlymais dėl euroobligacijų. Mūsų komitetas e, išreiškė paramą šiai priemoniai, bet e, norėčiau pateikti ir mūsų pasiūlymų. Mūsų nuomonė, Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimas neturėtų kenkti e, sanglaudos politikos įgyvendinimu, ypač rengiant partnerystės sutartis ir nustatant tinkamumo finansuoti kriterijus. Mes norėtume, kad Europos komisija paaiškintų, kad 10 milijardų eurų skiriamų iš sanglaudos fondo bus paskirstomi pagal nacionalinės e, kvotas ir kad šios priemonės kriterijai turi atitikti ir sanglaudos e, fondo kriterijus. Komisijos narys Hanas taip pat yra pareiškęs nuomonę, kad reikia čia ieškoti kompromiso ir sutarimo. Tikimės, kad e, tam pritarė ir įvairių parlamento komiteto atstovai. Investicijos yra labai svarbios e, vietos ir regioninės valdžios institucijoms. Mes manome, kad ši priemonė turės didelio poveikio vietos biudžetams. Kalbant apie įgyvendinimą, norėčiau pabrėžti, kad vietos regionės valdžios institucijos e, turi teisinę atsakomybę už įvairias rytis. Taigi į sprendimų prieimimo procesą susijusius Europos infrastruktūros tinklų priemonę reikia įtraukti ir šias institucijas. Šio projekto nepavyks gerai įgyvendinti, jeigu neįtrauksime regioninių ir vietos valdžios institucijų į įgyvendinimo procesą. Taigi norėčiau paraginti valstybės narės pasinaudoti teikiamą administracinę pagalbą. Savo nuomonėje mes taip pat išdėstėme minčių apie principą, kas pirmesnis, tas gudresnis. Manome, kad tai gali sukelti kliučių rengiant naujus projektus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Right, the... Kągi dabar e, suteiksiu žodį transporto ir ITRE komiteto šešėliniams pranešėjams. Taigi, perskaitysiu sąrašą ir tada sužinosiu, kiek laiko reikia skirti. Mr. Tikau, uh, Mr. Danielis, Mr. Ertog, Hertog, Mr. Kumut Satsos, and from ITRA I have got Mr. Iš ITRA komiteto? Odi. Ponas Idėl ir ponas Odi. Ar gal dar yra norinčių kalbėti? Yeah, shadow, yeah, Taip, įtrė šešėlinis pranešėjas. Užsirašykime norinčių kalbėti pavardės. Ponas Pilos dabar kalbės, nes jis yra įtrė šešėlinis pranešėjas. Taigi pirmiausia, ponas Pril, jūs esate įtrė šešėlinis pranešėjas, esame mandagus ir pirmiausia, suteiksime žodį e, įtrė atstovams. Trys minutės kiekvienam kalbėtojui. Ačiū, pirmininkė. Aš nuo pat pradžių prašiau žodžio. Norėjau pagirti tris pranešėjus, parengusius puikų pranešimą. Jis tikrai, juo tikrai patobulinamas komisijos pasiūlymas. Jis tampa aiškesnis, kalbant apie kriterijus ir patį finansavimą. Pritariu pranešėjų nuomoniai, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė turi turėti finansinę paramą, turi gauti finansinę paramą, kad sukurtų pridėtinės vertės Europai. Taigi turime optimizuoti lėšų panaudojimą, laikytis pusantro procento numatyto galimybių studijai Mums reikia bendros investicijų platformos um, į tris sektorius - transportą, energetiką ir telekomunikacijas. Šie sektoriai prisideda prie ekonomikos augimo. Ir turint galvoje šios priemonės tarp sektorinį pobūdį, manau, dešimtame straipsnėje reikėtų pakalbėti apie didesnės bendro finansavimo normas. Tame straipsnėje yra kalbama apie didesnės bendro finansavimo normas, jas susijęs su m, mm, kovos su klimato kaita tikslais iki 20 metų. Manau, kad Inovacijos gali būti dėgiamos tuo pačiu metu užtikrinant aplinkos sauginį tvarumą. Ir priedę būtų galima išvardyti projektus, kur tikimasi tos sąveikos. Finansinės e, paramos sąlygos 54 pakeitime, manau, atitinka bendrą direktyvos principą. Mm, patvirtinus pakeitimus bus numatyta galimybė finansuoti pelningus projektus. Taip pat bus atsižvelgiama į riziką. Reikia vertinti riziką norint e, gauti investicijų. Tačiau manau, kad gali kilti problemų, kai žmonės bandys interpretuoti šias taisyklės. Taip pat reikia atsižvelgti ir į jūrinius susisiekimo maršrutus ar jūrų greitkelius, taip pat negalime užmiršti ir geležinkelių bei uostų. Plokom, Prašau, reikia jungti laikrodį. Dabar žodis ponui Dibakui. Trys minutės. Dėkuoju, dėkuoju visiems pranešėjams tikrai liko puikų darbą, puikus pranešimas, bet manau, kad dar turim daug darbo atlikti, daug sunkaus darbo. Visų pirma, reikia pasakyti, kad dar pažiūrėsim, kiek pinigų bus galima skirti e, šitai priemoniai, bet mm, mes dabar kalbam tarsi pinigai jau būtų ten. Kai dėl transporto dalies, manau, kad čia reikia ir užtikrinti lygės galimybės visiems. E, tikrai kiltų problemų, jeigu skirtingos rūšis turėtų konkuruoti vienas su kita. Ir prie, e, transportuojamų prekių kiekis vis auga ir todėl prašau, kad reikia atsižvelgti ir traktuoti skirtingas rūšis e, vienodai, kad vidaus vandenys ir, ir jūrų keliai turėtų būti traktuojami vienodai. Čia pranešėjai numatė įdomių e, pakeitimų. Kai dėl koridorių, nežinau, ar tai yra svarbu, čia diskusija jų baigta. Ne visiškai sutinku su 49 pakeitimu, kuris yra siūlomas, mano nuomonė, jis susilpnina ryšį tarp TNT e, gairių ir čia turėtų būti pakankami priežasčių, kad tai būtų galima daryti. Aš manau, reikia priešingai stiprinti ryšius. Toliau pastaba, dėl inovacinių finansinių priemonių reikėtų žinoti, kas vyksta biudžete, sekti ir reikėtų, kad tikrai būtų finansiniai instrumentai ir jie tinkamai funkcionuotų. Dėl ko nesutinkam, tai 64 pakeitimas, kad infrastruktūra būtų labai prieinama žmonėms su sumažinta judumu. Nežinau, ar čia tinka šitame kontekste. Aš pritariu tokioms iniciatyvoms. Dalis 25 arba viskas arba nieko, tai čia reikėtų gal mažesnį griežtumą čia reikėtų tikrai giliau išsiaiškinti ir reikalauti, kad, kad projektai būtų gyveninti laiku. Jūrų greitkeliai taip pat įdomus projektas, čia turėtų būti kaip horizontalus prioritetas. Kitas svarbus dalykai, kuriuos norėčiau iškelti, tai daugiau dėmesio inovacijoms naujoms technologijoms transporto sekretoriuje. Reikia jos susijęti su kitomis programomis kaip Horizontas 2020 ir mm, Jūs paskutinis dalykas, e, politiškai jautriausias punktas, tai yra e, finansavimas iš sanglaudos fondų. Norėtum, siūlyčiau, kad mes laikytumės, kuo, kaip galima labiau komisijos prasiūlymo. E, vėlgi nereiškia, kad pinigai grįž į sanglaudos fondus ir kad pinigai tiesiog dinks iš ES biudžeto. Mes kaip parlamentas turėtume tokių dalykų vengti. Ir yra kai kurių problemų, bet manau, kad auditoriai turėtų aiškintis, kaip fondų pinigai panaudoti ir tikiuosi tolesnių diskusijų. Please. Auditoriai, panas auditorius. Merci, monsieur le... <clears throat> Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vėlgi savo ruoštų norėčiau padėkoti, pasveikinti tariems pranešėjams, kurie dirbo kartu ir man kyla klausimas, ar čia mes e, nepaliekam e, nuo šalį investicijų plano, kalbant apie sumas, kurios e, skirt, skirtas. Yra 42 punktas, kur kalbant apie tūkstantį milijonų eurų. Čia yra, koks čia yra ryšys tarp tūkstančio ir penkių šimtų milijardų, kurios skiria kurios, kaip vertino komisija. Taip pat kyla klausimas, ar mes pakankamai dirbame, kalbant apie inovacinių finansavimą. Yra kai kurios valstybės narės, kai kur, kurios 20 amžiui, pavyzdžiui, finansavo e, kaimo elektrifikaciją. Ir aš, aišku, e, mokesčiai nėra dideli, bet ar yra privalomas mokėjimas, tai yra kažkokios, e, kažkokios e, kokie mokesčiai. Čia reikėtų stengtis naujai funkcionuoti, e, finansuoti tam, kad tinklai funkcionuotų patys be papildomos pagalbos. Vėlgi dėkuoju pranešėjams, bet tikrai kyla klausimas, ar reikėtų patikrinti šitą investicijų planą, didžiulį investicijas, e, kurio, apie kurias kalbame 42 pakeitimą. Thank you, Mr. Kramer. Three minutes, Michael, please. Ačiū, panė Kramer, trys minutės. Aš e, norėčiau padėkoti e, pranešėjams už jų pranešimą. Iš tikrųjų, aš pono Rikio norėčiau mintis pabrėžti ir pritarti jiems. Taigi būtent augimas, darbo vietų kūrimas, tinkami projektai Na, gerai, Vis, visi šie projektai yra puikūs, tačiau bet kokiu atveju mes nepasiekėme savo tikslų. Nors 30 metų mes siekiame sukurti bendrą geležinkelių tinklą ir matome, kad iš tikrųjų atrodo viskas kaip šachmato lenta. Ir tie projektai negyvendami ten, kur baigėsi valstybės siena. Iš tiesų, mes iš esmės dabar vėl grįžtame prie tų pačių senų idėjų, tai pavyzdžiui, kurti koridorius. Aš manau, kad e, čia pačios valstybės turėtų e, prisimti pačios atsakomybę už tai, kad nevyksta kai kurie projektai, kad jie vykdomi per ilgai, kad sukūrėme per mažai darbo vietų. Nes visų pirma, pavyzdžiui, per tunelius, e, per kalnus gali būti E, tiesiami geležinkeliai, kaip, pavyzdžiui, tarp Austrijos ir Italijos, bet tie projektai nevykdomi, nes prieštarauja atitinkamos valstybės. O aš manau, kad e, tiesiant tuos geležinkelius ir e, panaudojant įvairią techniką, tai būtume sukūrę jau seniai darbo vietų. Būtume sukūrę, sakykime, koridorių nuo Baltijos iki Adrijos jūros mes sukurtume daugybę darbo vietų ir būtų viskas žymiai pigiau, jeigu mes e, vis dėlto imtumėmės visi vienu kartu. Na, iš esmės. Galėtume e, sutaupyti, žinoma, daug, e, kovodami ir su triukšmu. Sakykime, tie riedmenys, kurie dabar rieda geležinkeliais, galėtų būti aprūpinti tokia technika, kuris sumažina triukšmą. Taigi, būtent tok, tokios priemonės padėtų mums taupyti atitinkamas lėšas. O triukšmas, pavyzdžiui, neatsispindi šiame praneše, pranešime ir kova su juo. Kodėlgi koridorius uh, e, Sokolmas uh, e, Palermo yra nutiestas ne per Rostoką, pavyzdžiui. Kodėlgi vieni tuneliai yra jau iškasti, kiti uh, dar tik tiesiami, bet tie iškasti tuneliai dar net nenaudojami. Ir būtent e, mes matome, kad čia tik tai statybų lobistai pelnosi iš to, nes statomi nereikalingi infrastruktūros objektai. Mes turime kitaip mąstyti. Pirmiausia, mums reikia ne pinigų, bet reikia kitokios politikos. Na, iš esmės per pastarosius 30 metų mes e, neįvykdėme dešimties projektų. Na, skirsime desnį finansavimą ir gyvensime tos projektus e, iš tikrųjų netikiu aš tuo. Mes turime nedaugiau finansuoti, bet persvarsyti mūsų mąstymą. Tik tada pasieksime savo tikslų. Taigi, ačiū ponės ir ponai. E, šešėliniai pranešėjai jau pasikalbėjo. Aš matau, kad e, dešimt kalbėtojų dabar sąraše. Tik vienam skiriu po dvi minutės, nes e, komisijai dar skirsiu tris minutės. Pradėsime nuo pono Grošo ir jūs parodysite tikriausiai gerą pavyzdį. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Mm, pranešėjams. Aš manau, kad transporto komitete mes turime aiškę nuomonę dėl šių projektų. Mes galime ilgai diskutuoti, tačiau mes turime savo poziciją. Tai yra nauja, mm, ką pasiūlė komisija. Aš norėčiau tik tai tris punktus e, pabrėžti. Tai yra būtent patys projektai. Aš manau, žinoma, mes galime pagerinti projektų sąrašą, pakeisti sąrašą, tačiau turime žinoti vieną dalyką. Tie projektai E, turi būti įgyvenami kartu su valstybės narėmis. Ir tai yra labai svarbu, tai reikia pabrėžti. Ir galima ir būtina aptarti prioritetus su valstybėmis narėmis, bet turi būti vystomas tas bendradarbiavimas. Kodėlgi? Todėl, jeigu rytoj bus sumažintas finansavimas, valstybės narės turi žinoti, kad tos lėšos bus sumažintas, e, nes jos turės tada išbraukti tuos projektus iš savo darbo atvarkės. Visoje diskusijoje E, mes turėtume pabrėžti, kad ta informacija turi būti teikiama apie būsimus projektus ir apie finansavimą. Žinoma, mes dabar esame sudėtingoje e, finansinėje situacijoje. Ir aš nemanau, kad, e, kaip panas Reikė pasakė, padės mums išspręsti visas problemas. Ir paskutinis dalykas, kuris yra svarbiausias regionų komitete, aš manau, kad kalbėdami transportą mes turėtume įsisamoninti, E, kad turime, kalbėdami apie transportą, bendradarbiauti su trimis komitetais, nes mes kalbame apie 10 milijardų sanglaudos fondo e, pinigų. Manau, kad e, tokiu atveju mes turime taikyti centralizuotą bendrą metodą. Bet kokiu atveju turi būti pasakyta, kad jeigu yra pasirengta gerai projektui, kad jisai bus rentabilus, jisai turi būti konkurencingas. Tai turi būti aiškiai pasakyta, kad tos lėšos turi būti ir tam projektui būtinai panaudotos, kad galų gale valstybės narės neturėtų laisvų lėšų, kurias panaudos kaip nori, bet tik tai ne projektui. Mes, aš manau, kad uh, turėtume ne dėl uh, kelių milijardų arba kelių procentų ginčytis, bet aiškiai pristatyti savo poziciją tarybai. Matau, kad niekas nesilaiko nustatyto laiko. Uh, Robertai, vis dėlto, uh, gal tu laikysies laiko, nustatyti laiką, nes tu esi šešėlinis pranešėjas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams, e, tai yra tiksliau pranešėjams. Iš tikrųjų, jų darbas buvo puikiai atliktas. Uh, manau, kad jų pasiūlymai, kurie patikė dėl Connecting Europe e, projekto, yra nukreipti teisinga linkme. Dabar kalbant. Uh, dėl finansavimo sumažinimo. Mes iš esmės kalbame apie glaudesnę Europą, apie federalinę praktiškai Europą, tačiau mes finansuojame mažiau bendrus projektus. Man atrodo, kad yra labai svarbu išlaikyti tos koridorius, kurie dabar yra numatyti Nes jeigu mes prarasime e, tuos projektus susijusius su, su koridoriais, tada mes prarasime apskritai e, bendras europinės vertybės, mes konkurencingumą savo prarasime, ypač transporto sektoriui. Kitas dalykas. Tai būtent sąjungos fondų lėšas. Aš manau, kad kompromisas tikrai pasiūlytas neblogas. 10 milijardų kurie yra pasiūlyti iš sąjungos fondų, turi užtikrinti konkurencingumą ir padės siekti teigiamų rezultato. Tai, o e, regi komiteto nuomonė valstybės norėtų tuos 10 milijardų vis dėlto panaudoti kitoms reikmėms, o ne tik tai a, a, transportai. Aš prisimenu Džeko Londono istoriją, kurią jisai parašė. A, kurioje buvo dovanojamos dovanos, kurios buvo pakankamai netinkamos šiuo atveju mes kalbame apie tai, kad nepanaudojus sąjungos fondų lėšų galima jas prarasti. Bet kokiu atveju mes turėtume išlaikyti tos projektus, kurie buvo priimti anksčiau. Panas Alkadravi, dvi minutės. Ir aš noriu padėkoti pranešėjams. Manau, kad šios priemonės sėkmė priklausys nuo biudžeto dydžio, nes jeigu taryba pasieks savo, tai finansavimo praktiškai neliks. Diskusija dėl 10 milijardų eurų iš sanglaudos fondų. Manau, kad visi turime sutelkti pastangas ir suderinti du skirtingus dalykus. Visų pirma, net finansavimas sanglaudo šalims turi likti toks pats, tačiau kita vertus turi būti tam tikras centrinis valdymas, kad tos šalis konkuruotų, kad joms nebūtų tiesiog išrašomi tušti čekiai. Reikėtų teikti pirmenybę pageidaujamiems projektams, reikalingiams projektams. Dabar keletas detalių. Dešimtas straipsnis. Jame kalbama apie sinergiją, apie transporto, energetikos ir telekomunikacijų projektų sąveika. Reikėtų rasti tinkamą lėšų paskirstimo formulę, kad projektai būtų sėkmingai įgyvendinti. Be to reikėtų neužmiršti sąsajos tarp šios priemonės ir TNT. Reikia galvoti apie europinę pridėtinę vertę apie kitus projektus, pavyzdžiui, triukšmo mažinimą transporto sektorėje. Dėl bendro finansavimo turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog yra įtraukiamas ir geležinkelių sektoriaus saveikumo klausimas, taip pat, kad didesnė parama numatoma ir ribotos judėsinos asmenims. Ačiū dabar ponas Vidal, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. didelės infrastruktūros projektų finansavimo Europoje problema nėra nauja, tačiau dabartinėmis aplinkybėmis situacija gali dar pablogėti. E, yra naujų vyriausybių, kurios mažina investicijas į projektus, tie sumažinimai yra tikrai drastiški Bankai taip pat yra sudėtingoje padėtyje. Daugėja bankrotų ir mažėja parama iš viešųjų šaltinių. Taigi visi galvoja apie naujoviškus finansavimo būdus ir tokios iniciatyvos yra sveikintinos. Būtina ieškoti naujų finansavimo šaltinių. Kaip minima daugelėje pakeitimų, turime vengti rinkos iškraipimų projektai turi kurti tikrą pridėtinę vertę. Turime kaip galima geriau išnaudoti įvairių tipų infrastruktūros sąveiką. Taip pat turi būti užtikrintas ir saveikumas. Tai to reikėtų siekti. Taip pat Kaip sakoma, kitose pakeitimuose labai svarbu, kad Europos parlamentui būtų suteiktas tinkamas vaidmuo. Mes esame viena iš biudžeto institucijų ir turime būti informuoti apie komisijos sprendimus, kai komisija tvirtina metinę darbo programą. Taip pat turime gauti tarpinės ir ekspost ataskaitas apie finansavimo rezultatus. Taigi, mes esame sudėtingoje padėtyje, vis dėlto tikiuosi, kad šis e, reglamentas pasiūlys gerų sprendimų. Ačiū. Dabar ponė Ford. Ačiū. Pasistengsiu kalbėti trumpiau nei dvi minutės. Mane domina investicijos į infrastruktūrą ir e, domina, kaip kliūčių šalinimas galėtų, pašalinimas galėtų paskatinti augimą. yra kalbama apie pagrindinį tinklą, esminį tinklą, tačiau turiu pasakyti, kad jame yra atsiradę daug kliučių ir e, gali būti prasmingiau finansuoti į pagrindinį visapimantį tinklą ir kliučių šalinimą jame labai gerai padirbėta, diskutuojant apie jūrų uostų gretimas teritorijas, investicijas į jas, taip pat pasienio zonas. Taigi reikia galvoti ne tik apie uostų teritoriją, bet ir e, tai, kas yra šalia uostų. ES nori plėtoti priekybos santykius su ne ES šalimis ir tarpusavėje, tarp valstybių narių. Mes visi siekiame plėtoti priekybą, taigi turime atkreipti dėmesį ir į tos uostus, kurie priekiauja su šalimis už ES ribų ir e, kurie rūpinasi priekybą tarp valstybių narių. Toliau plačiai juostis internetas, plačiai juostis ryšys. E, E, šis klausimas dažnai svarstomas mano komitete, mes remiame skaitmeninę darbo tvarkę. Reikėtų pasirūpinti, kad parama būtų teikiama ne tik miestų, bet ir kaimo vietovėms, nes būtent kaimo vietovės bus sunkiausia pasiekti per privačias, privataus sektoriaus investicijas. Jeigu mes neparemsime kaimo vietovių viešosiomis lėšomis, kai tai bus įmanoma, ar teikiant dotacijas ar paskolas, tada atsiras dviejų greičių, dvi, dvi pakopę ekonomiką, miesto ir kaimo ekonomiką. Ačiū, čia norėčiau paminėti Kumbrijos regioną. Ponas Degrandės. Ačiū pirmininkė. Pranešimas yra geras. Mes žinome, kad pranešėjai dirbo labai e, disciplinuotai ir atsakingai. Europos Sąjungoje yra daug infrastruktūros, kuri padeda suvienyti Europą. Ir labai svarbu, kad į procesą įsijungtų į vystimąsi, įsijungtų visi regionai. Tai ir yra atspindėta šiame pranešime. Taip pat e, jame kalbama ir apie geografinės pusiausviros būtinumą, skirstant e, lėšas ir, ir per sanglaudos fondus. Svarbu, kaip galima geriau panaudoti išteklius ir lėšas, kurių tikrai nebus daug. Reikia ieškoti sąveikos galimybių, apriekti kaip galima daugiau sektorių ir nukreipti finansavimą į tam tikrus prioritetus, į tam tikrus koridorius. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad būtina skatinti veiksmus, kuriais siekiama e, gerinti kelių ir geležinkelių transporto saveikumą. Labai tikiuosi, kad taryba ne, dar, ne, nenuspręs dar labiau mažinti finansavimo, nes priešingų atveju piliečiai praras bet kokį pasitikėjimą. Dabar ponas Dekampos. Ačiū, pirmininkė neturėjau galimybės išsamei susipažinti su pranešimu, bet esu įstikinęs, kad prie jo yra puikiai padirbėta. Vis dėlto matau, kad energetikos srityje šiame pranešime siūlomos tam tikros idėjos, tam tikros mintis, kurios visiškai prieštarauja tam, kas buvo patvirtinta pranešime dėl energetikos. Aš esu pasiryžęs vykdyti dėrybinius įgaliojimus. E, taryba nori iki gruodžio mėnesio baigti diskusijas ir aš negaliu siūlyti prieštaringų sprendimų, negaliu su, sutikti su tuo, kad uh, pasiūlymai dėl 15 straipsnio visiškai sužlugdomi šiame pranešime. Taigi reikia nuoseklumo. Mes šiandien jau patvirtinome teisės aktą, tai buvo padaryta per pirmąjį svarstymą ir pirmąjį balsavimą. Ir dabar negalime savo partneriams, kurie dalyvauja bendro sprendimo prieimimo procedūroje, kad tuo pačiu klausimu mes turime dvi nuomonės. Taigi aš siūlau labai atidžiai panagrinėti kai kuriuos e, pakeitimus. Žinoma, daugiausia tai yra pasakytina apie 54 ir 60 straipsnį, tai yra klausimai susijęs su energetika. Visą tai turime labai atidžiai išnagrinėti, nes mumis netikės, jeigu mes teiksime dvi skirtingas nuomonės. Ačiū dabar, ponė Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i felicit pe cei trei raportori. Dėkuoju. Aš norėčiau vėlgi pasveikinti pranešėjus kaip ir kiti, tik tai keletas bendro pobūdžio pastabų. Manau, e, mes čia pasiekėm pusiausvyrą geografinę prasme, e, kalbant apie koridorių projektus, pavyzdžiui, naujosios valstybės narės. Tikrai e, joms labiau reikia vystyti infrastruktūras, kalbant apie energetiką ir transportą, bet dėja jos nepakankamai įsijungia į tų e, koridorių darbą ir ypač transporto srityje. Kalbant apie transportą, ypatingai reikšminga yra tai, kad, e, kad mes e, tinkamai panaudotume vidaus vandenis, upės, bet čia turėtų būti skiriamas tam tikros išmokos iš sanglautos fondų e, valstybėms narėms, kad jos net, tiesiog joms tektų tie, e, tie resursai iš sanglautos fondų. Ir manau taip pat e, labai svarbu, kad taryba nesumažintų tų fondų, kurie yra labai reikšmingi sanglaudai. Ir reikia detaliau išnagrinėti ir tą energetikos aspektą, pavyzdžiui, gamtinės dujas, pavyzdžiui, Duržymė jūros regione ir Jėlosios jūros, Kaspijos jūros regione. Panas Kumitsakos, dvi minutės. Bulgeriai, proedrė. <clears throat> Ja. Dėkuoju, ponė pirmininkė dėl jums visiems žinomų ir suprantamų priežasčių. Šitas pranešimas yra nepaprastai svarbus ir manau, kad jis susijęja viskas, kas buvo parašyti, pasakyti. Sveikinu pranešėjus, džiugiuosi jų puikiu darbu. Noriu ypatingai padėkoti e, e, pranešėjams iš transporto komiteto, su kuriuo jis mes pasikeitėme nuomonėmis ir patirtimi rinkdami gairės e, ten tinklams. Ir čia aš norėčiau pasakyti, kad ši priemonė bus kaip deguonis tam, kas, kam mes vadiname transeuropiniu e, transporto tinklu. Ir mes e, tiesiog apibrėžėme, ar šitie tinklai vystosi tinkamą rinkime ar ne. Čia svarbu ir kokybė, ir kiekybė. Kai dėl e, kiekybės negalime pritarti sumažinimams, dėl kurių mūsų darbas taps neveiksmingas. Sumažinimai, kurie mums neleis sukurti glaudaus tinklo Europoje. Kai dėl kokybės, aš norėčiau patikti porą pastabų. Visų pirma, reikia, yra poreikis geriau vystyti e, jūros e, greitkelius Mes tikrai atsižvelgsim šitą aspektą. Ir antras dalykas, dėl 10 milijardų iš sanglaudos fondo tikimės, kad bus konstruktyvus, realistiškas kompromisas, kad visoms šalims bus naudingas. Dėkuoju visiems. Oh. Dėkuoju, panė pirmininkė. Vėlgi dėkoju pranešėjams už puikų pranešimą, trys pastabas. Visų pirma, taip pat e, norėčiau paminėti faktą, kad reikia skatinti jūro greitkelius. Nereikia pamiršti, kad šitie jūrų greitkeliai ir padeda iš tikrųjų apibriežti, sujungti kelių tinklą. Europoje yra e, palankus e, ekologijos prasme ir e, šalims, e, kuriuose daug salų, jie yra kelias pirmin. Kai dėl sanglaudos fondų, tai būtų gerai, jeigu būtų paaiškinta ir pasakyta, kas yra projektuose, kad tie projektai būtų plačiau paaiškinti ir paaiškis aiškinta, ko, ko reikia valstybėms narėms, kai dėl dešimto straipsnio, dėl bendro finansavimo, ypač kovoje su klimato kaita, būtų gera mintis, pono komitsakos ir kolegų pasiūlymai dėl klimato kaitos poveikio ir tai paminėti ir vertinti, bet tai yra tokia bendra iš ankstinė sąlyga visiems projektams ir ypač tiems, kurie gaus papildomą 10 procentų iš bendro finansavimo ir projektams, kurių biudžetas yra labai didelis. Dėkoju. Ir ponas Etu, dvi minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams. Iš tiesų yra svarbu, ir jau daug kartų buvo apie tai kalbėta, kad apskritai būtų finansavimas užtikrintas. Ir tokiu atveju tai, tai primtinas būtų šis projektas. Tačiau kalbant dabar apie gairias, kurios dabar nubrėžtos, aš norėčiau a, paminėti dalyką, kuris nepaminėtas. Tai būtent, a, kaip mes norime kovoti su triukšmu. Kolegos, 80 procentų ES kelių būtent tai yra naudojama pervežant, pervežama mm, e, įvairius kroviniai ir keleiviai. Tai yra svarbu iš esmės e, tokiu atveju sumažinti triukšmą tose keliuose. Tai yra tikrai e, svarbus argumentas ir 10 mm, decibelų apribojęs šitą triukšmą mm, iš tiesų būtų netaip E, kenkiama žmonių sveikatai. Euro, tūksta, tūkstantį e, eurą investavus į prekybinį vagoną būtų sumažintas jo keliamas triukšmas. Ir jeigu dabar e, paskaičiavus, tai kiek mes norime investuoti į infrastruktūros projektus, tai iš tikrųjų labai gaila, kodėl mes neinvestuojame į triukšmo mažinimą. Tai paminėkime Šveicarija. Jie investavo 1,1 milijoną eurų būtent į triukšmo mažinimą. Todėl buvo pagerinta gyventojų gyvenimo kokybė, sveikata, aplinkai nebebuvo teršiama. Vadinasi, ir piliečiai pritarė e, būtent e, transporto plėtojimu, nes jisai buvo tylesnis ir švaresnis. Ačiū, e, ponia Ortukai, o dabar steiksiu žodį komisijai. Iš tikrųjų, komisija tikriausiai pastebėjo, kad iš esmės, kad e, parlamentarai iš tiesų laikėsi nustatytų laiko. Ir dabar suteiksiu žodį pono Pakiai. Pirmiausia žodį jums, žodis dviem minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad iš tikrųjų šitas pranešimas iš tikrųjų yra puikus politinis pagrindas. Uh, būtent užtikrinant e, konkurenciją ir kovai su kitomis interesuotomis šalimis. E, pirmiausia, komisija yra labai dėkinga pranešėjams už labai solidų pranešimą e, ir taip pat už komisijos teksto pagerinimą. Dabar dėl kai kurių punktų, kurie yra iš tiesų techniniai, mes tiesiogiai sustarsime dėl jų su sekretariatu ir pranešėjais. Tačiau aš norėčiau paminėti, kad mums labai malonu, kad e, sinergija labai paminėta ir pabrėžta, nes tai iš tiesų tai yra pagrindinis e, e, Connecting Europe priemonės principas. Žinoma, neaišku, kaip įgyveninta bus šita sinergija, tačiau ji labai yra naudinga. O kalbant apie komitologiją, mes iš tiesų Mm, mes vystome tradicinę diskusiją, kaipgi mes galėtume taikyti komitologijos priemonės. Aš manau, kad komisijos pozicija yra tradicinė ir nereikia apie ją daugiau diskutuoti. Dabar dėl šitą mm, TNT projektą ir dėl vykdančio instituciją mm, gyvenant šį projektą. Aš manau, kad tai yra labai gerai, kad atkreipiamas dėmesys šios agentūros veikla Ir manau, kad mes Briuselėje turime paraginti valstybės narės e, geriausia, geriausiai pasinaudoti ir kuo naudingiausiai, veiksmingiausiai pasinaudoti turimomis priemonėmis, skaitant sanglaudos fondų lėšas. Bet kokiu atveju tekstas yra pagerintas, e, labai daug naudingų pakeitimų e, buvo pateikta dėl greitkelių jūrose, dėl žmonių su riboto mobilumu. Dabar tie pabrėžti dalykai dėl triukšmo, ir dėl inovacijų. Aš čia turėčiau prieštaringų jausmų, nes vis dėlto e, pritariu tam, kad e, labai e, gerai įtraukti tokius projektus į mūsų tekstą, nes jie turi ir pridėtinę vertę. Ir yra, žinoma, techniniai punktai susijęs su pažangomis technologijomis, subsidijomis ir finansavimu. Manau, kad čia dėl jų galime tartis e, dvi šalių pagrindų. Dabar e, dėl pono Pyperio. E, norėčiau pasakyti porą žodžių dėl 10 milijardų ir sąveikio tarp įvairių politikos priemonių. Aš manau, kad e, e, principas pagrindinis, kurį iškėlė panas Krošas ir e, kiti kolegos, e, yra būtent atspintėta šiame E, pranešime. Būtų labai gerai, jeigu šie abu e, komitetai susitartų dėl bendros sprendimo, nes tai yra svarbus mūsų bendrai politikai. Pone Pakiai, tikrai nesugebėjote laikytis dviejų minučių. Taip, pamėginsiu aš kompensuoti tas 45 sekundės, kuris paminėjo, sunaudojo ponas Pakiai. Dėl CEF poveikio ir e, informacinių ryšių technologijų. Tas poveikis pasijus, jeigu bus investuojama būtent į šias technologijas ir, žinoma, labai svarbu užtikrinti saveikumą. Taip pat džiaugiamės, kad pranešime daromos nuorodos į svarbius principų saveikumą, technologinį neutralumą, tinklų atvirumą, e, Europos kultūrinio paveldo apsaugą ir taip toliau. Mūsų komisijos narys e, labai tvirtai laikosi šių principų ir nori, kad jie būtų praktiškai gyvendinami. Ir paskutinis dalykas. Dėl finansinių priemonių svarbos mes pritarėme e, pranešėjų nuomoniai, kad investicijos turi būti remiamos visų pirma finansinėms priemonėmis, turint galvoje jų svertinį poveikį. Ir paprastai tos priemonės, kurios numatytos CEF, būna finansuojamos iš privačių lėšų. Turime daug e, patirties ir matėme, koks yra sverto poveikis. Vienas euras, investuotas euras duoda kelia, keliariopai didesnę sumą. Ačiū ir paskutinis komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė. Aš pateiksiu tris pastabas. Visų pirma, 47 pakeitimas. Ten pasakyta, kad 80 procentų energetikos biudžeto turi būti skiriama finansinėms priemonėms. Mes manome, kad šis procentas netinkamas, jeigu norime įveikti e, tas didelės problemas, kurių yra Europoje, kad užtikrintume e, dujų e, tiekėjimą visomis kryptimis. Mes priname, pritarėme pranešėjų tikslui, rinkos integravimui, e, atsinaujinančių išteklių naudojimui, tačiau tas 80 procentų nėra tai, ko e, siekia komisija. Mes kaip tik norime apversti tą proporciją. 80 procentų turėtų eiti iš dotacijų ir 20 procentų iš finansinių priemonių. Toliau nuomonė, dėl kurios balsavo ITRE šyrit. Mes pritarėme e, šyrit itrė patvirtintai nuomoniai ir nemanau, kad reikėtų dabar kažką dubliuoti ir manau, kad 54 pakeitimą reikia užmiršti. Toliau 67 ir 68 pakeitimas, mm, pagalbos intensyvumas ir bendras finansavimas. Mes manome, kad tai gali kelti didelių problemų rytų Europos šalims ES, kadangi tos šalis buvo įpratusios naudotis didelio intensyvumo struktūriniais fondais ir be to šią Europos dalį daug sunkiau yra sujungti. E, o Dėl dujų visi suprantate, ką aš turiu galvoje. E, būtina panaikinti tas energetinės salas, kurios iki šiol egzistuoja. Ir čia reikia investicijų. Jeigu mums pavyks užtikrinti saveikumą, tada sugebėsime sumažinti energijos kainą. Bet žinoma, reikia integracijos ir lankstumo sistemoje. Ačiū. Dabar po minutę suteiksiu žodį pranešėjams, jeigu jie nori pakalbėti. Pone Valian. Ačiū kolegos. Manau, kad e, išriškėjo bendra linija, bendras požiūris į šį pranešimą. Džiaugiuosi visais pakeitimais ir manau, kad mes bendradarbiausime jos nagrinėdami. Pastarosios komisijos pastabos manęs nestebina, kadangi e, apie tai kalbėjome įrengdami pranešimą. Aš iki šiol energetikos generaliniam direktoratui sakiau, kad jeigu turite tik 10 milijardų, o investicijos turi siekti 200 milijardų, negalima visų tų lėšų skirti dotacijoms, nes tie pinigai bus tiesiog išleisti ir papildomai prie to nieko negausite. Taigi šiuo požiūriu mūsų strategijos ir mūsų požiūriai visiškai skiriasi. Aš laikysiuos savo požiūriu ir ieškosiu paramos šiuose parlamento rūmose. Ponas Rykė. Dėkuoju, norėčiau už pastabas, kurios buvo pateiktos, už bendradarbiavimą, už visiems pasisakymams. Aš nekalbėsiu apie detalės, bet tik tai du pagrindiniai dalykai. Tai visų pirma, biudžetas ir gerbėmi kolegos, ponės traponai, tai tikrai yra politinis klausimas, taryba tai turi spręsti, bet mes turime užtikrinti, kad bus gautas pats reikalingiausias budžetas. Antras dalykas, pritariu tam, kas buvo pasakyta kolegos Biper Groš, kad reikia iš tikrųjų e, pastėti kompromisą e, ir negali būti dialogas dviem skirtingom kryptims, dviem komisijom. Ir mes einame tinkamą kryptimi ir radom tokią poziciją, kuri yra patenkinama visoms šalims. O dėl viso kito kalbėsim tolesnėse diskusijose. Dėkuoju. Solamente yo también. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie papildo mūsų tekstą ir žinoma, mes atsižvelgsim į pasiūlymus, kai dėl poreikio, kad mes kaip parlamentas vykdyti, tęsti diskusijas su taryba, renkiant biudžetą, tai reikia prisiminti kompromisus, kurie, kurie jau yra pasiekti. Reikia įdėti, kad mes atsižvelgsim į kolegų pastabas. Aš suprantu visus pasisakysius ir reikia žengti žingsnį pirmin ir užtikrinti, kad trys komitetai tikrai kalbės vienu balsu ir prites biudžeto pasiūlymui. Taigi dabar, ponė pirmininkė, ar jūs norėtumėte ką nors pridurti? Ne? Dabar norėčiau pateikti keletą informacijų. Pirmininkų konferencija balandžio 12 dienos dėl šito pasiūlymo daugiametiai programai neturėtų įtraukti jokių, apimti jokių biudžetinių skaičių, kadangi neįmanoma pateikti pateikti pasiūlymų dėl sumų didinimo ar mažinimo. Komitet tai gali svarstyti ir nuspręsti priimti ar pritarti pasiūlymams ar ne. Ir pasiūlymų patikimo terminas yra spalio ketvirta diena. Svarstymas bus, vyks lakučio penktąją ir bendras balsavimas vyks 27 lapkričio, o balsavimas plenarnėje sesijoje, nepaisant stogai kris ar ne, yra planuojama sausio mėnesiui. Dėkuoju už drausmę, dėkuoju, kad laikytės termino, kalbant apie tokį svarbų klausimą. Taip pat dėkuoju kolegoms iš Idrė už tai, kad jie atėjo pas mus. Dėkuoju vertėjams. Ir dabar skelbiu posėdį baigti. Dėkuoju.